Gerbiami kolegos, kviečiu visus susėsti. Mes jau turėjom pradėti mūsų komiteto posėdį jau prieš 10 minučių. Darbo tvarkėje. 11 klausimas pirmiausia. Norėčiau pasakyti, kad ponios Mekanta ir klausimas po 22 klausimų ryt e, nagrinėjimas bus, o 18 klausimas, pono Hauit, bus atidėtas rytojaus, ry, gruodžio 9 dienai pasitaiso pirmininkė. Mes nebalsuosime tiesiog dėl to klausimų, tik diskutuosime dėl jo. Ar turite komentarų dėl darbo tvarkės regis? Ne. Tuo būdu darbo tvarkė atsakysim pakeista ir patvirtinta. Pirmininkės pranešimai. Turiu šešetą jų. Pirmasis būtų toks. Darbo grupė e, OŠA darbo, darbo grupiai Safer and Healthier Work and Any Age. Ši, ši darbo grupė susirinks gruodžio antrą dieną parlamente. Bus dirbama nuo 15.30 iki 18.30. Kviečiu visus dalyvauti gausiai šiame renginyje. Atsiprašau, vertėjų, sako pirmininkė, kad šokinėjau nuo kalbos prie kalbos, vertėjai labai to nemėgsta, bet kartais mūsų dokumentai yra parengti taip, kad kartais taip daryti tiesiog būna lengviau. Kitas klausimas. Neįlinis posėdis sausio 9 dieną 2014 metų bus rengiamas čia parlamente, kviečiu užsirašyti šią datą į savo užrašų knygutes. E, aš jau tą minėjau mūsų neįlinio posėdžio metu Strasbūrė. Taigi ketvirtadienį, sausio 9 diena, rytas vyks tuomet mūsų posėdis. Trečias dalykas. E, parlam, Europos parlamento savaitė 2014 metų. E, kaip žinia, tą savaitę susibūrė draugė nacionalinių parlamentų atstovai ir Europos parlamento atstovai, diskutuojama apie Europos semestrą ir apie tai, kaip įgyvendinamas 13 straipsnis pasita, pirmininkė pasitaiso. Bus diskutuojama apie e, Europos semestrą ir ap, apie tai, kaip gyvendinamas stabilumo e, sutarties 13 straipsnis. Ši parlamento savaitė vyks 2013 metų, 14 metų e, sausio 20-22 dienomis. E, bus išsiųsti visiems reikiami dokumentai. E, tai bus diskutuojama klausimais tais, kurie numatyti 13 straipsnėje. Bus rengiamas tarp parlamentinės komitetų posėdis, bus diskutuojama dviem temomis. Pirmiausia, bus kalbama apie Europos e, ekonominės ir pinigų sąjungos socialinius aspektus ir taip pat apie socialinius aspektus e, susijusius su metiniu augimu. Bus kalbama apie jaunimo garantiją ir socialinio fondo, Europos socialinio fondo reformą. Tos temos tos dvi potėmės tiksliau turės bendrą temą, e, bus kalbama apie ekonomikos augimą metinį. Dėl to buvo susitarta su koordinatoriais, jis buvo konsultuojamas du kartus. Tas tarpparlamentinis posėdis vyks sausio 22 dieną nuo 9 iki 11.30. Pasirašymėkite tai savo darbo tvarkėse, kviečiu gausiai šiame renginyje taip pat dalyvauti. Ketvirtasis mano pranešimas būtų toks. Mes susitarėme su koordinatoriais jų posėdžio metu skelbti po koordinatorių posėdžio, kai buvo sutarta su komisaru Andoru, informaciją dėl sustarimų pasiektų tarp socialinių partnerių gyvendinimo. Sutarėme paskelbti spaudos pranešimą Jis būtų išdalinamas koordinatoriams, trys frakcijos Europos parlamento tam pasipriešino. Nes nenorėjau, kad šis pranešimas spaudai būtų platinamas. Tai prieštarauja jų pačių pateiktam prašymui. Siūlyčiau iki šio vakaro pasilikti galimybę teikti pakeitimus, kad galėtume tiesiog pabandyti pakeisti situaciją, o ne tiesiog ištarti ne ir viskas. Gal dar pavyks susitarti dėl to, kad tokie komunikatai pranešimai visada būtų skelbiami. Aš paskui koordinatoriams pateiksiu e, informaciją, o jūs turėsite informaciją rytoj ryte. Penktasis klausimas. Nebuvo tokio atvejo, kad būtų nesinaudojama numatytų vertimu. Tiesa taip, vieną kartą prancūzų ir anglų kalbos vertimų nebuvo naudojamasi, kai buvo nagrinėjamas pono Howitt pranešimas. Tai vyko šešėlinių pranešėjų susirinkimo metu, nes pono Bulion tuomet posėdėje nebuvo. Tad vertimo neprireikė. Tos pastabos daugiausiai yra skirtos EPP frakcijai. E, tikiuosi, kad informacija pateks į tą frakciją, e, nes jų darbuotojų, manau, yra čia. Ir paskutinis dalykas, mūsų posėdis transliuojamas yra internetu ir dokumentus taip pat galime rasti elektroniniu būdu Europos parlamento puslapyje. Baigiame visus pranešimus. Einame prie trečio darbo tvarkės klausimo. Suteiksiu žodį pranešėjui Richardui Howitt, kad galėtume išnagrinėti ir aptarti pakeitimus bei kompromisinius pakeitimus. Jų yra keturi dėl jo nuomonės projekto Teisės reikalų komitetui tam tikrų didelių bendrovų ir grupių nefinansinės ir vairovės informacijos atskleidimas. Pone pranešiau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau priminti, kad labai svarbi direktyva, kurią pasiūlė komisaras Barnie ir apskritai Jai pritarė ir verslo bendruomenė, ir kitos suinteresuotos šalys, kadangi labai svarbu, kad didėtų pasitikėjimas verslu visoje Europoje. Ir tai yra pranešimas savo iniciatyva, kurioje yra kalbama apie 6 tūkstančius įvairiausių bendrovių, apie jų tolesnę raidą ir apie jų tvarę, e, tvarų ekonomikos vystimasi. Taigi šie mano minėti verslo subjektai ir suinteresuotos šalys pritarė šiam teisės aktui, kurį pasiūlė komisaras Barnie. Taigi mes maždaug prieš dešimt metų susitinkame kas treji metai aptarti šios klausimus ir mes aptarėme visus svarbiausius klausimus šiame komitete frakcijų atstovai išsakė tam tikrus nuogastavimus, tačiau iš esmės tarp EPP, ALDE ir SND ir e, kitų frakcijų buvo pasiektas kompromisas. Aš taip pat tikiuosi, kad šitas integruotas, integruotos ataskaitos galėtų padėti gauti papildomos informacijos apie įmonių tvarumą, apie ekonominius rodiklius ir aš manau, kad šita integruota informacija yra viena iš svarbiausių šio pasiūlymo sudėtinių dalių. Ir mes turėtume sustiprinti būtent šitą ramstį. Yra tam tikrų dalykų dėl to, ar komisija turėtų uh, E, imtis kokiu nors įgyvendinimo priemonių, ar mes turėtume sugriežtinti, kaip nors suvaržyti komisijos veiksmus. Aš norėčiau pasakyti, kad kol kas kompromisas šiuo klausimu nepasiektas ir komitetas turėtų pareikšti savo nuomonę šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad mes pakankamai daug pasistumėjome į priekį per pastaruosius du posėdžius. EPP e šešėlinė pranešėja negalėjo atvykti į šį posėdį, tačiau turėčiau pasakyti, kad dirbdamas su jos asistente aš tikrai pasiekiau daug pažangos. Taigi, kaip tie kompromisai e, bus formuojami, formuluojami? Mes siekiame atsižvelgti į Barnie pasiūlymus ir nenorėtume, kad parlamentas imtųsi kokios nors kitokios uh, krypties. Tačiau svarbiausia išryškinti tuos dalykus, kuriuos reikia nukreipti tinkamą linkmę, kad būtų galima pasiekti kompromisą. Ypač tais atvejais, kai e, kalbama apie aldi pakeitimus, taip pat apie tai, kad reikia įdėkti tam tikrus konkrečius siūlymus e, pakeitimuose, kuriuos pateikė EPP, e pavyzdžiui, dėl investicijų. Aš manau, kad reikia toliau laikytis to derinimo ir aiškinamojo požiūrio. Tas explain, comply and explain požiūris yra priimtinas. Aš manau, kad iš esmės reikia laikytis šios direktyvos nuostatų, o jeigu ne, tai paaiškinti, kodėl tai nedaroma. Yra siūlymų atsisakyti šito principo Tačiau e, aš manau, kad šitas požiūris yra naudingas, kadangi Danijos bendrovėse įmonių e, teisėje yra tokia nuostata reikalaujanti paaiškinti tam tikras veiklos, e, tam tikrą veiklos specifiką ir tai yra labai svarbi nuostata versle apskritai. Todėl mes susitarėme iš tikrųjų dėl šito principo taikymo šioje direktyvoje ir norėčiau, kad kolegos pritartų mūsų siūlymui. O dabar, žinoma, reikėtų apsispręsti dėl to, ar tas principas būtų taikomas laisvanoriškai ar privalomai labai svarbu apsispręsti, ar tai bus taikoma privalomai ar laisvanoriškai. Daug nenaudingiau būtų atsakyti to principo apskritai. Kitas svarbus klausimas teikiant informaciją yra, kaip vertinti įmonės apyvartą. Komisaras Barnier padvigubino reikalavimus, lyginant su tuos, kurie yra keliami įmonės atskaitomybės e, dokumentams ir informacijai. Taigi, kaip reikėtų pasielgti, jeigu kai kurios bendrovės iš tikrųjų laikytųsi tam tikrų griežtų reikalavimų, o kitos ne. Taigi mums labai svarbu, kad EPP, ypač jūri komitete, pritartų mūsų pateiktiems siūlymams. Jeigu mums pavykti išspręsti šiuos klausimus, įskaitant 36, 47, 35 pakeitimų siūlymus, kurias pateikė atskiri šešėliniai pranešėjai, tai galėtume, žinoma, pasiekti gero rezultato. Tačiau iš tikrųjų aš pritariu, kad reikia siekti kompromiso. SND grupės atstovė Regne siūlė pateikti kiekvienai valstybei mokesčių ataskaitas. Aš manau, kad reikėtų pritarti tam siūlymui teikti skaidres ataskaitas apie valstybių narių mokesčių politiką. Tačiau kita vertus nežinia, ar tai reikia įtraukti į šitą direktyvą. Jeigu komitetas iš tikrųjų norėtų, tokio, tokios nuostatos aš jai pritarsiu, tačiau aš pats abejoju, ar verta tai daryti aptariant direktyvą, kadangi ji buvo rengiama trejus metus ir jeigu mes bandysime įtraukti dar šį klausimą, tai užtruktų per daug ilgai. Aš su FP e frakcija ir kolega Bilo aptariau. Bulong, aptariau šitą klausimą, e, pabandėme pagalvoti, koks galėtų būti konkretus pasiūlymas, kalbėjome šiuo klausimu ir su šelniais pranešėjais. EPP frakcija turi atsiminti, kad Vokietija taryboje pasisakė prieš šitą pasiūlymą labai griežtai ir tą informaciją gavo taip pat ir komisaras Barnier Taigi būtų labai keista, jeigu mes šiame komitete neigiamai įvertintume tą pasiūlymą, kurį pateikė Vokietijos delegacija taryboje. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų EPB ir SND frakcijoms pirmiausia susitarti ir konkrečiai suformuluoti nuostatas dėl mažųjų ir vidutinių įmonių. 19 ir 27 pakeitimai, aš manau, turėtų išlikti, bent jau turėtų išlikti pagrindinė jų turinio esmė. 22 ir 74 punktai, aš manau, turėtų išlikti ir taip pat reikėtų dar kartą aptarti 38 straipsnį ir 36 dėl socialinių investicijų. Su kolega Debaka mes pasikeitėme nuomonėmis. Norėčiau pasakyti, kad jo pakeitimai yra labai svarbus, ypač 23 ir 36 pakeitimuose. Tačiau reikia suprasti, kad jeigu kompromisas bus pasiektas, tai tabako ir kolegos turėtų atsisakyti 20 pakeitimo, 36, 37 ir 38, 76, 78 dėl taikymus ryties ir 79 e, straipsnio taip pat dėl taikymo srities. Taigi aš siūlyčiau komiteto narių pagalvoti apie siūlymus atsisakyti reikalavimų dėl įvairovės. Aš siūliau atsisakyti 58, 59, 64 ir 69. Jeigu mes atsisakysime principo paklusk arba aiškink, tai tada mes tiesiog pasimesime ir nelabai bus aišku, ko mes apskritai reikalaujame. Aš nelabai suprantu 67 pakeitimo siūlymo. Jisai siūlo e, išbraukti išlygą toms valstybėms, kurios jau dabar taiko tuos reikalavimus, kurie numatyti direktyvoje. Dėl Aldi frakcijos kolegų pasiūlymo. Daug e, kolegų rūpi tas, e, tas jų aptarimas jautrus klausimas, tačiau kai kalbame apie įvairiausias gamtosaugos katastrofas, diskriminacijos atvejus, tai visada mes grįžtame prie tos visos verslo ir tiekimo grandinės, ypač kai toje grandinėje iškyla kokiu nors problemu. Tačiau aš manyčiau, kad Aldi pasiūlymui nebus pritariama balsų dauguma. Aš žinau, kad yra abejojama dėl to, jeigu įmonė šimtų procentų yra atsakinga už visą grandinę, tai toks pasiūlymas, žinoma, būtų priimtinas. Mums reikia surasti pagrystus, pamatuotus atsakymus, kad įmonė pati galėtų įvertinti riziką ir kad ji laikytųsi atsargimo principų, kad būtų išvengta kokių nors e, problemų tiekimo grandinėje. Aš manyčiau, kad reikėtų vadovautis tarptautinę praktiką, taip tarptautinių verslo, prekybos rūmų pasiūlymais. Aš manau, kad tam tikras e, pakeitimas turėtų būti įtrauktas į šitą tekstą, tačiau dar nežinau, koks konkretus. Praėjusį penktadienį mes bandėme formuluoti tekstą, tačiau kol kas dar nėra galutinai susitarta, tuo labiau, jeigu rapor, pranešėjai e, e, nepritartų tam siūlymui, tai tuomet dar reikėtų kartu su sekretoriatu bandyti suformuluoti pačią primtiniausią nuostatą. Taigi aš nenorėčiau tokio kompromiso, kuriam nematyčiau galimybės, kad pritars kitos frakcijos. Aš atsiprašau, kad kalbu ilgai, tačiau norėčiau dar kartą pakartoti, kad mes siekime kuo konstruktyvių, konkretesnių kompromisų. Dėkoju, gerbiamas pranešėjau. Jūs labai daug ką paminėjot, paminėjot daug kolegų, kurių dėja nėra mūsų posėdėje, bet tie, kurie posėdėje dalyvauja, ko gero padės tiems, kurių nėra, kad jie apsispręsų eiti tą kryptim, kurios jūs norite. Suteiksiu žodį dabar šešėliniams pranešėjams, kurie norėjo kalbėti. Filip de Baker pirmas kalbės. Ir paskui Evelina Regner. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju pranešėjui už atliktą sunkų darbą, už išsamų paaiškinimą viso kaip ir kas. Tas mums suteikia peno pamastymams, nes jau diskusijos vyko Strasbūrė praeitą savaitę. Mes sutarėm dėl kai kurių temų, gal kurių kompromisinių pakeitimų, iš juos minėjau savo įvadinėme žodėje. Iš tikrųjų, tema sudėtinga, kartais net emocijas siekianti. Buvo pateikta daug pakeitimų ir be abejo, tuomet tampa sunkiau siekti kompromiso Jau lab, kad vieni pakeitimai labiau kairės pakraipos, kiti dešinės labiau ir ne viskas visiems vienodai patinka. Norėčiau pradėti nuo pirmos temos. Paklus arba paaiškink. Čia aktualus yra keletas dalykų. Būtina išsiaiškinti, kaip elgti su įmonėmis, kurios neklauso esamų nurodymų, išsiaiškinti, kodėl jos to nedaro. Maničiau, čia reikėtų siekti pažangos, reikėtų taip pat uh, E, diskutuoti daugiau apie stebėsenos lygį, mano nu, frakcija bent jau norėtų kompromiso šioje srityje. Būtų taip pat reikalinga rasti geresnę formuluotę. Kolegos siūlė pakeitimų ir dėl apripties. Sakoma, kad e, tas dokumentas turėtų būti siauresnės apripties, bet e, panešėjas pastebėjo, kad kai kurie kolegos norėtų dokumentų apripti išplėsti. Mums tai būtų nepriimtina. Svarbiausia, man atrodo, yra tai, kad mes susitartume kokio tipo įmonėms bus taikoma šis reglamentas. Nereikia apimti e, pačių didžiausių galbūt įmonių ir turėtume apsitarti dėl įmonių dydžio ir manau, kad čia kompromisą pasiekti yra įmanoma. Norėčiau paminėti dar porą dalykų. Pirmiausia, dėl kompromiso C. Čia turime priedą susijusi, tame priedė kalbama apie etninę kilmę ir kai kurios kitus dalykus, apie procentus tam tikrus apie neįgalių asmenų procentą įmonėje. E, Maničiau, kad čia irgi turėtume laikytis bendro požiūrį į tai, kaip, žmonė, kaip, kaip man elgesi su neįgaliais asmenimis arba su kitos etinės kilmės asmenimis. Be abejo, ne, įmonė negali klausti žmonių apie jų etinę kilmę arba tas, apie negalės, kurių žmonės nenori pripažinti, deklaruoti ar kažkaip parodyti. Ir dėl to kai įmonės prašoma pateikti informaciją apie tai, e, tai pavyzdžiui, kad ir dėl etinės kilmės, tai įmonės paprastai sako, jeigu aš žmonių negaliu klausti, kokia yra jų etinė kilmė, kaip aš galiu pateikti tokią informaciją, kokios etinės kilmės žmonės pas mane dirba. Manau, kad čia e, yra svarbus dalykas. Ir kitas, kuris dar svarbesnis, yra diskusija Dėl kai kurių teisinių dalykų mes dėl to diskutavome. Šešėlinių pranešėjų metu mes konstatavome, kad sunku pritarti čia siūlymam pakentimui, nes pas, mes matome, kad čia sudarėme su visa vertybių grandinė. Ir galėčiau pateikti šiek tiek keistoką pavyzdį. Įsivaizduokite, kad pieštukas E, paprastai būna su trintuku ant galo. Ir tuomet tektų išsiaiškinti, e, kaip reaguosi tai kitos įmonės. Kai kurios įmonės gali sakyti, kad reikalauti trintuko, kuris būtų pritvirtintas prie pieštuko galų, būtų per daug ir jos, kai kurios iš jų būtų teisios. Ir tuomet tektų spręsti, ar teisiškai tos įmonės elgesi, kurios atsisako trintuką pritvirtinti prie pieštuko ar ne. Ir iš tikrųjų tema būtų sunki, apie tai diskutavome šešėlinių pranešėjų posėdžio metu ir kolegos mano, kad čia klausimų dar lieka gana sunkių, pranešėjas galbūt galėtų šiek tiek performuluoti savo požiūrį šiuo klausimu, nes mums priešingų atveju bus labai sunku paremti šį pranešimą. Aš raginu kolegas taip pat atsižvelgti egzistuojančią padėtį. Mes pažangos esame pasiekę, iš tikrųjų, manau, kad e, iš pradžių mūsų požiūris buvo labai labai skirtingas visų dėl šio klausimo. Tebe lieka dar kai kurių neišsiaiškintų dalykų, bet manau, bendradarbiaujant toliau, kaip tai vyko iki šiol, atvirumo dvasia, geranoriškumo dvasia, mes per keletą dienų ar per keletą savaičių iš tikrųjų susitarsime dėl puikaus kompromiso. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju visi įgauna blogų įpročių, regisi. Jeigu visi pradės viršyti pasisakymo laiką, nebespėsim. Ir manyčiau, kad e, turim susitarti dėl to, kad pasisakymo laikas būtų protingos trukmės. Bet juk prižiūrėti laiką kitą metus yra ir pirmininkės vaidmuo. Evelina Regner dabar kalbės. O jūs, regis, pavaduojate pranešėją, ne? Ne. EPP pranešėjo nėra, tad žodis Evelinai Regner. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Jūs tikriausiai nepyksinėt manęs, kadangi kalbėsiu iš tikrųjų trumpai. Richardas Howitt pasakė daugą, kam aš galėčiau pritarti. Šitas pranešimas yra svarbus praktiniam, ekonominiam gyvenimui Aš manau, kad labai svarbu, kad šitas komitetas teisės komitetui turėtų pateikti labai pagrystą nuomonę dėl pakeitimų siūlymų. Man buvo labai svarbu, kad darbuotojų skaičius būtų mažinimas, pagal kurį būtų formuluojama nuostata dėl reikalavimo pateikti informaciją. Mes, pavyzdžiui, parlamento plenarinėje sesijoje diskutavome apie Bangladeše sudegusias įmonės ir kalbėjome apie tą atsakomybę, kurios dėje nesijėmė įmonių savininkai arba vadovai. Mes esame parengė daug pranešimų, be kita ko ir finansinės atsakomybės e, pranešimą ir kalbėjome apie tą atsakomybę, kuri turi tekti ne tik tai labai didelioms įmonėms. Todėl, siūlant pakeitimus, aš siūlau daryti tam tikrų išlygų, bet to, pavyzdžiui, atlyginimas turėtų būti nurodomas be jokių ekvivalentų, kad būtų aišku, ar įmonės yra atsakingos, ar elgesi neatsakingai. Ir taip pat reikėtų pakalbėti apie tuos pakeitimus, kurie yra susijęs su mokesčiais. Thank you, Madam Chair. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegai Hauvit už puikiai atliktą darbą. Turiu keletą dalykų, kuriuos norėčiau pažymėti čia šiandieną. APP frakcija. Kaip tokia ir mes, kaip individualus nariai, nesame prieš skaidrumo principą. Tikrai ne. Mes sutarėm dėl skaidrumo reikalingumo. Tiesiog nefinansinė informacija ir jos atskleidimas turėtų priklausyti nuo įmonių geros valios. Įmonės galėtų sakyti, kad, na taip, tai yra mūsų tam tikras produktų šaltinis ir tos įmonės iš tikrųjų turėtų pademonstruoti savo gerą valią, bet kad mes, kai mes reikalame nefinansinės informacijos, turime žinoti, kad, kai, kad tai turi būti tie dalykai, kuriuos galima patikrinti. Jeigu mes galime paprašyti metinės ataskaitos, tai tuomet įmonės turėtų pasakyti, kaip jos, ką jos daro, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, kaip stengiasi kovoti su korupcija. Na, gal net tiek, bet, pavyzdžiui, kaip laikomasi žmogaus teisių, kaip įgyvenimos tos taisyklės, kurias minėjo kolegos iš Alde Kaip įmanoma patikrinti tokius dalykus? Auditoriai gali patikrinti metinę ataskaitą, bet, pavyzdžiui, kaip patikrinti, kad, pavyzdžiui, štai ši įmonė dabar uh, puikiai laikosi žmogaus teisų taisyklių savo ga, gamyboje. Kokie kriterijai turėtų būti taikomi šitiems dalykams įvertinti? Jeigu jūs kažką įrašėte į metinę ataskaitą, tas dalykas turi būti tikrinamas ir privalu jį patikrinti. Aš siūlyčiau čia paieškoti kompromiso. Formuluotėje galėtų būti sakoma, kad kai tai įmanoma, tai turėtų būti tas dalykas, kur auditas netaikomas, nes visko juk neišeina audito būdu patikrinti, nes audito įmonės kitaip tikrai nenorės rašyti ataskaitų kur minės tokius dalykus, kurių patikrinti neįmanoma. E, bus galima tik kažkaip aptakiai pasakyti auditoriams, kad štai mes manome, kad ši firma daro kažką, kad būtų apsaugotos žmogaus teisės. Mes tikimės, kad ji kažką daro šiuo klausimu. Mano kitas norėjimas pabrėžti dalykas yra susijęs su pirmuoju. Mes e, norime, kad būtų apibūdinta pagrindinė rizika atliekant auditą neįmanoma nieko spėlioti. Arba esate tikras tuo, ką matote, arba esate netikras ir viskas. Ta materiali informacija, kuri galėtų būti audituojama, turi atsispindėti metinėje ataskaitoje. Mums reikėtų paieškoti geresnės formuluotis, kaip geriau šią problemą išspręsti. Nes Kai kuriuose šalyse audito taisyklės yra labai griežtos ir jūs negalite audituoti bet ko, kas jums šauna į galvą. Mažos ir vidutinės įmonės. Tikiuosi, kad mes ir toliau, kaip jūs sakėte, kad komisijos pateikti skaičiai ir buvo pateikta studija, kuri pagrindžia tos skaičius. Na, kai kalbam apie 20 milijonų, eurų balanse, o metinė apyvarta yra 40 milijonų, tai tuomet gali susimastyti, su kuo sutampa tie skaičiai. Tad taip pat, kaip kolegos sakė, reikėtų išvengti peneikti dašlės naštos mažoms ir didinėms įmonėms. Čia irgi reikėtų paieškoti kompromiso. Savo įvadinime žodžiai jūs sakėte, kad bandėte siekti to, kad papildomos naštos netektų mažoms ir didinėms įmonėms bet aš manau, kad mažos ir vidutinės įmonės juk taip pat nu, turi norėti pasakyti visas įmanomas geras naujienas apie savo gamybos grandinę, kiek visko gero yra daroma pas jas. Na, tiek būtų mano pastabų, tikiuosi jas atsižvelgsite. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ar norėtų pasisakyti Europos komisijos atstovai? Taip, prašau. Būtų gerai trumpai, primena pirmininkė. Thank you, madam. Uh... Ačiū pirmininkė, iš tikrųjų kalbėsiu trumpai. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad džiaugiuosi šio komiteto pastangomis rengiant šį pranešimą ir taip pat džiaugiuosi tą pažangą, kuri jau yra pasiekta komiteto veikloje. Aš manau, kad mes einame tinkamą kryptimi, turint omenyje tuos nuomonių skirtumus, kurie buvo mūsų diskusijų pradžioje. Norėčiau išsakyti keletą techninių pastabų dėl taikymo srities, mes norėtume užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, e, ypač ieškant to primtiniausio darbuotojų skaičiaus įmonėse, kad būtų galima reikalauti teikti tą svarbę informaciją. Taigi e, sąskaitos e, sumos ir taip pat apyvartos duomenys mūsų manimų galėtų būti naudingi, kadangi jeigu įmonė nedirba 500 darbuotojų, tai jokios prievolės teikti ataskaitą jai neteks vykdyti. Pirmiausia, įmonė turėtų e, įvykdyti tą darbuotojų skaičiaus e, tikslą arba pasiekti tą maksimalų darbuotojų skaičių. Ir jeigu mes e, e, būtent taip eliminuotumėte mažas įmonės, kuriuose dirba mažiau kaip 500 darbuotojų, tai apskritai liktų 18, 18 milijonų e, įmonių, kurioms reikėtų teikti informaciją. Ir jeigu mes dar mažinsime šitą E, reikalavimą pagal apyvartą ir pagal sumas, kurios yra sąskaitose, tai tuomet liks tik 2,5 tai milijono įmonių. Būtent e, tokiais skaičiavimais rėmėsi komisija, pateikdama šitą pasiūlymą. Ir tai reikia turėti omenyje, kai kalbama apie nuorodas dėl žmogaus teisų, dėl aplikosauginių reikalavimų ir taip toliau. Dėkoju, ponė pranešiau, žodis jums. Kalbėsiu tikrai trumpai. Ką tik išgirdau komisijos paaiškinimą, tai kuriuo buvo patikinta uh, kolegoms dėl jų abejonių. Taigi mūsų pakeitimuose ir yra siūloma labai aiškiai eliminuoti mažasias ir vidutinės įmonės. Uh, Aš manau, kad po šių pasisakymų iš tikrųjų jūs dabar esate tikri, kad e, mažos vidutinės įmonės nebus e, įtraukiamas šią sistemą. As an issue where we can come to a compromise, I just signal uh, that to you. It, it, in my view, it's completely. Aš manau, kad e, įmonės galėtų uh, toliau pagal šitos reikalavimus vykdyti savo politiką susijusi su darbuotojų komandiru, komandiravimu į kitas įmonės ir kitas šalis. Aš manyčiau, kad ir formuojant, formuojant šitą kompromisą, manau, mums pavyks susitarti dėl tiekimo grandinės arba dėl vertės sukūrimo grandinės. Saja ir De Bakar sakė, kad iš tikrųjų verslas labai atidžiai klausosi šios diskusijos ir labai svarbu pasiūsti mums labai aiškę žinę verslui. Galbūt verslas galėtų mums pasiūlyti pačią tinkamiausią formuluotę mums, kurią galėtume įtraukti į savo tekstą, formuluotę, kuri būtų labiausiai priimtina verslui Taigi tas atsargumo principas iš tikrųjų yra pats tinkamiausias. Dėl šio kompromisinio pasiūlymo galima, žinoma, balsuoti atskirai arba galima balsuoti vardiniu balsavimu. Aš nematau dėlių problemų. Dėl tos taikymos ryties išplėtimo ir dėl kitų bendrovių įtraukimo Visų pirma, reikėtų prisiminti, kad jau yra priimta atskait, finansinės atskaitomybės direktyva, o nefinansinių e, ataskaitų tiekimo klausimas yra aptarnėjimas būtent šiame dokumente. Sair, norėčiau atsakyti, kad jūs pateikėte du pasiūlymus dėl atskirų ataskaitų. Aš nemanau, kad reikalinga kokia nors e, ataskaita apie verslo uh, Uh, apie verslo tvarumą. Aš nemanau, kad reikalinga kokia nors atskira uh, ataskaita, ypač kai kalbame apie vadybus klausimus, tai ko gero turėtume būti labai nuoseklus. Manyčiau, kad uh, įmonės rengdamos bendrasis ataskaitas, žinoma, įkurs tam tikrą padalinį arba grupę, kuri renks ir tvarumo ataskaitos dalį. Iš tikrųjų, pirmininkė, jūs turėt daug kantrybės, bet aš turėjau sakyti visus klausimus, kurie man rūpėjo. Papelk. Dėkoju, gerbiamas pranešėjau. Norėčiau pasakyti, kad pirmiausia balsuosime dėl pakeitimų dėl išbraukimo. Jeigu frakcijos nori pateikti savo kompromisus, jie neturi balsuoti dėl išbraukimo pakeitimų, taip kaip buvo paskutinių balsavimo metu ir be kita ko, gerbiamas pranešėjau, nebus atskirų balsavimų dėl kompromisų, nes kompromisas yra kompromisas. Ir rytoj balsuosime, kad užsienio reikalų, kad teisės reikalų, atsiprašau, komitetas galėtų šios siūlymus įtraukti į savo balsavimą gruodžio 17 dieną. Šį darbo tvarkės klausimą nagrinėti baigime ir dabar suteiksiu žodį kolegijai Jutai Steinruk. Ketvirtas darbo tvarkės klausimas bus pristatomi konkursiniai pakeitimai dėl iniciatyvos pranešimo veiksmingos darbo inspekcijos kaip darbo sąlygų gerinimo Europoje strategija. Gerbiama pranešėja, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar prieš keletą minučių aš tikėjausi, kad mums pavyks parengti gerą pranešimą siekiant apsaugoti darbuotojų interesus, teisėtus interesus visoje Europoje, kad apskritai nebūtų piknaudžiaujama nelegaliu darbu ir siekiant užkirsti kelią negaliam, nelegaliam darbui. Su šešėliniais pranešėjais mes aptarinėjome galimus kompromisinius pasiūlymus ir aš kreipiausi į visas frakcijas, bandžiau atsižvelgti į jų požiūrį, O dabar aš norėčiau dar kartą patikinti, kad nenoriu griežtis į valstybių narių kompetenciją, nenoriu nieko pakenkti, niekam pakenkti, nieko pakeisti iš esmės. Man labai svarbu, kad sustiprėtų įmonių teisės. Šiandien po pietų dar teks kalbėti su vienais ir kitais frakcijų atstovais. Mes neturime pražiopsoti galimybės ieškant bendro komiteto požiūrio, bendro vardiklio. Labai svarbu, kad nebūtų piknaudžiaujama nelegalių darbų Europoje. Aš manyčiau, kad mes turėtume sugebėti surasti kompromisus. Mes puikiai žinome, kad nelegalus darbas Europoje plečiasi, nemokami mokesčiai, slepiami mokesčiai, darbo inspekcijos e, mažina savo veiklos apimtis, o darbuotojų darbo sąlygos yra labai sudėtingos, ypač tų, kurie yra e, persiunčiami, komandiruojami iš vienos įmonės į kitą arba į kitų įmonių padalinius. Aš kalbėjusi su įvairių šalių atstovais ir supratau, kad labai sunku sekti darbuotojų perkelimus į šešias, septynes valstybės arba palaipsniui iš vieno padalinio į kitą. Taigi pasitaiko tokių klasikinių pavyzdžių, kai reikia tokio plataus masto darbo inspekcijų patikrinimų, ypač kai yra įsteigiamos taip vadinamos pašto dėžučių įmonės. Komisijai jie abejoja, ar reikia įtraukti socialinius partnerius. Aš norėčiau pasakyti, kad yra valstybių narių, kuriuose socialinių partnerių įtraukimas yra užfiksuotas nacionaliniuose įstatymuose. Socialiniai partneriai, profsąjungos taip pat yra suinteresuotos, kad įmonės veiktų sėkmingai, kad būtų išsaugomos darbo vietos ir kad būtų taikomi galiojantis teisės aktai. Aš nesuprantu, kodėl turėtų kilti problemų dėl šio pranešimo, kadangi šiame pranešime yra minimas socialinių partnerių vaidmuo. Tai yra atkreipiamas dėmesys į tai, kas yra nusistovėjusi praktika kuriuose valstybėse. Mes galime parengti gerą pranešimą, tačiau atrodo, kad rezultatai dar e, nėra e, konkret apčiuopiami, nes dėrėsimės iki rytoj Nežinia, ar čia mes apsiribosime tik tai e, raginimu mokėti mokesčius kaip kokią labdarą, ar tiesiog mes išreikalausime prievolės mokėti mokesčius, jeigu yra dirbama. O šiuo atveju mes susidurime su nelegalaus darbo problema. Aš manau, kad mums pavyks parengti griežtą parlamento poziciją. Pirmininkė, kalbėti norinčių kolegų nematau tiesa, taip yra vienas noris kalbėti, ponas Ori, prašau. Köszönöm szépen, eh, elnök. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mūsų šešėlinė pranešė yra išvykusi į parlamento misiją užsienyje. Aš negalėčiau kalbėti jos vardu, tad pasisakysiu savuoju, jums leidus. Aš peržiūrėjau kompromiso siūlymus, jų paskutinį variantą. Mano požiūrių problemų išlieka, man kyla sunkumų dėl kai kurių iš tų siūlymų. Pradėkime nuo pradžios. Kai dėl kompromiso F. Tai yra pirmasis, kuris tiesiog man papuolė po ranką. Ir aš manau, kad yra problemų dėl šio kompromiso. Kodėl? Tai yra ta dalis, kur kalbam apie kolektyvinės teisės. Kolektyviniai skundai man kelia problemų. Kodėl? Pabandysiu paaiškinti. E, diskusijos vyksta jau ilgą laiką įvairiuose šalyse praktika šios rytyje valstybės narėse yra smarkiai besiskirianti. Ir ar kalbėtume apie profesinės sąjungas, ar apie darbdavių organizacijas, ar jos gali atsuvauti visiems darbuotojams, visiems nariams, ar ne, štai koks kyla klausimas. O gal turi atsuvauti tik tiems, kas suteikia joms įgaliojimus. Tai štai kiek kyla klausimų. Būtent dėl to iškelti tai kaip, konkretų, kaip konkretų lūkestį būtų nelogiška. Mes turime labai besiskiriančias sistemas savo šalyse. Ir būtent dėl to e, svarbu neužmiršti ir niuansų. Tiek būtų pradžia. Antra, G kompromisas. registracija ekspost man irgi atrodo probleminis dalykas. Kaip mes galime tai įsivaizduoti, ta registracija a posteriori. Nėra atlikta jokių tyrimų, neaišku, kokią informaciją darbuotojas turėtų pateikti iš anksto ar vėliau darbo inspekcijai. Į kompromisas. Dar didesnė problema. darbuotojų atstovas turėtų e, dalyvauti vykdant e, patikras darbo vietoje. Na, man tai nepatinka, nes aš manau, kad darbo inspekcija turi atvykti kaip tam tikra valdžios struktūra. Ir ji, tai yra ta struktūra, kuria virš darbuotojų, virš įdarbinimo įmonės. Tai štai, kad vykdant inspekcijas dalyvautų darbdaviai ar darbuotojai, man atrodo, yra nepa, neprimtinas siūlymas, nes situacija gali tapti nevaldoma. Nepamirškime, kad neišeina, kad e, įmonės, e, pavyzdžiui, atstovai dalyvaujantis tuo pat metu būtų ir įmonės atstovai, ir, ir, ir, sunk, ir, ir situacijos vertintojai, tad sunku būtų laukti e, objektyvių vertinimų iš darbdavių pusės tokiu atveju. Dar vienas dalykas. Minimalus darbo užmokestis arba to paties darbo užmokesčio už tą patį darbą principas. Tai yra vertybių klausimas, pritarime jums arba ne. Paprastai tuo klausimu vyksta diskusijos, kai kas mano, kad mes žinome, kas yra rinka ir darybos turėtų vykti rinkos linkme. Tačiau darbo užmokestis neturėtų būti darbo inspekcijos veiklos rytis. Čia ši inspekcija neturėtų kištis Man tai būtų neprimtina. E, darbo inspekcija turi tikrinti, ar laikomasi darbo sutarčių, ar laikomasi įstatymų, ar sudaromos tinkamos sąlygos darbuotojams. Bet e, ar darbo teisė yra numatyta nuostata, kuri leidžia tikrinti susitarimus su, tre, su, su privačiais asmenimis, irgi tikrinti neišeina. Ką kompromisas irgi palieka plačiai atviras duris e, inspektoriams. E, pavyzdžiui, gyvenamosios patalpos, ne, siekiant išsiaiškinti, ar įmonė naudojasi nedeklaruotų darbuotojų paslaugomis. Manyčiau, kad čia irgi einama per nelik toli. Manau, kad reikėtų rasti išmintingesnį sprendimą – L kompromisas. Didžiausias man kilantis sunkumas yra štai koks – Čia kalbama apie e, neteisingai deklaruotus asmenys. Kolegos prisimena, kad buvo aršios diskusijos šiuo klausimu mūsų kadencijos pradžioje, kai bandėme diskutuoti dėl e, darbo laiko transporto įmonių atstovų. Tuomet kalbėjome tuo pačiu klausimu, jeigu, pavyzdžiui, sociologinių soci, atžvilgių kalbame apie darbuotoją, žmogų dirbantį savarankiškai ir savarankiškai dėl to, kad taip ir yra, ar, ar, ar taip nėra, tai matėme, kad netaip lengva apibriežti, kas yra savarankiškai dirbantis darbuotojas. Ir dabar, kai kalbame apie darbo inspekcijas, sunku būtų įrašyti šią nuostatą taip, kaip nesuformuluota. Mes juk net nesusitarėme dėl to, kaip reikėtų apibrėžti, kas yra savarankiškai dirbantis darbuotojas. Tad man jis, tas kompromisas yra netinkamas. M kompromisas dabar. Čia kalbama apie darbo inspekcijas ir kalbama taip pat apie kompetenciją tų inspekcijų bei numatytas ribas. Aš manau, kad valstybėms, narėms turi tekti kompetencija e, apibriežti kaip turi būti gyventinama darbo teisė. Ir čia darbo inspekcijos neturėtų kištis į šią sritį. N kompromisas. Ir čia turiu panašią problemą. Ir apskaitai čia kyla viena bendresnio pobūdžio problema. Kokiai? Ją ja, jau šiek tiek minėjome, kalbėdami apie darbuotojų komandiravimo direktyvą. Ką tai reiškia? Pakanka kablelio ar taško. Ir tuo būdu padedamas lygybės ženklas tarp nelegalių darbuotojų, prekeivių žmonėmis. O visa tai yra skirtingos kategorijos, nereikėtų painioti šių žmonių. O kompromisas. Irgi probleminis kokiausgi mokymus reikėtų numatyti. Ir kokias kategorijas reikėtų numatyti. Savarankiškai dirbantis asmenys, komandiruojami asmenys ir panašiai kelia problemų. Tai yra tos rytis, kurios yra valstybių narių kompetencija. Jos turi spręsti šios ryties problemas ir jos turi spręsti, kokie mokymai darbuotojams turi būti teikiami. Z, Z kompromisas. Problema ta pati, ir argumentai panašus. Nacionalinės valstybės yra kompetentingos tvarkyti šią sritį ir aš dabar nemanau, kad galėtume numatyti kažkokias minimalės taisyklės darbo inspekcijoms, kurio vienodai būtų laikomas visoje Europos Sąjungoje. EE e kompromisas. Kartais man atrodo, jog prisiliečiama prie ksenofobijos, kai kalbam apie socialinį dempingą. Jeigu kiekvienas, kas yra iš kitos šalies negu mūsų, e, atvyksta dirbti mūsų šalį, tai tas asmo dar nebūtinai priimančio valstybėje dalyvauja dempingo sistemoje. Ir aš manau, kad čia e, kalbam apie tokį dalyką, kuris yra neprimtinas. Aš labai gerbiu pranešėją, tačiau manau, kad turime paieškoti tokių išeičių, kurios padeda eiti pirmin. Manau, kad nacionalinės kompetencijos sritis yra ta, kur sunkumų tebe išlieka, bet ieškoti sprendimų dar yra įmanoma. Galėtume remtis geriausią praktiką, tų praktos, geriausius praktikos keitimusi, kad galėtume atlikti puikią analizę to, kas egzistuoja kitur ir kad galėtume geriausią praktiką pas save pritaikyti. Būtina taip pat identifikuoti esamą problematiką. Visą tai yra puiku bet iškelti ES atžvilgių ypatingus kažkokius lūkesčius, sryčiai, kur ES neturi jokios kompetencijos, manyčiau, kad, būtų, kad tai būtų ta situacija, į kurią mes negalime atsižvelgti. Dėkuoju. Pirmininkė, dėl dviejų dalykų norėjau papildyti šiek tiek. Kai kurios frakcijos, man atrodo, prieštarauja tą tai idėją, kad būtų numatyta socialinio draudimo kortelė migrantams ir tiems laisvai judantiems darbuotojams. Tai palengvintų darbo inspektorių funkciją. Nesuprantu, kodėl tam reikia priešintis. Tai yra tas dalykas, kuris yra priimtas ir kuris yra įtvirtintas direktyvoje dėl kvalifikacijų pripažinimo. Tad Europos parlamentas čia galėtų nešti didžiulį savo indėlį Nes aš jau supratau, kad mes galėtume tam pritarti. Žaliųjų siūlymas šiek tiek probleminis atrodo, bet nesuprantu kodėl. Jeigu vidaus rinkos komitete yra konsensusas šiuo klausimu. E, jeigu e, tai būtų savotiška profesinė kortelė. E, jeigu jau tai numatyta profesinių kvalifikacijų dirbti, nemanau, kad dabar tai turėtų kelti problemą. Kitas dalykas – dėl galimybės sukurti tam tikrą elitinę struktūrą, kuri galėtų vykdyti tam tikras misijas, vykti ten, kur iškyla ypatinga kažkokia problema, kad ta misija galėtų vykti ir spręsti bet kokios sektoriaus problemą tai nieko nekenkia nacionaliniai valstybės kompetencijai, tai nieko nekenkia subsidirumo principui. Pone pranešė, žodis jums. Ja, miš... Man atrodo, kad diskusija vienu ar kitu klausimu siejasi su ideologiniais požiūriu, o ne tą situaciją, kuri susiklošiusi Europoje darbuotojų migracija, darbuotojų komandiravimas, laisvas jų judėjimas, galimybė ir teisė dirbti ES valstybėse yra garantuojama visiems teisiškai, tačiau mes konstatuojame, kad iškyla tam tikrais atvejais problemų, ypač kai susidurime su spragomis nacionalinių valstybių teisės sisteme, kai nėra pakankamai personalo, kuris galėtų atlikti patikras, yra tam tikrų struktūrinių problemų kai kuriuose valstybėse. Aš savo pranešimo pradžioje teigiu, kad daug milijardų eurų negautų pajamų nuplaukia pro šalį iš mūsų biudžeto. Tuo labiau, kad ekonominė situacija Europoje yra nepakankamai palanki, o tos trūkstamos lėšos yra labai svarbios ir tie siūlymai padėtų kovoti su nelegaliu darbu. Dažnai migrantai dirba nelegaliai. Ta tendencija parodo didėjantis tokių e, neoficialių darbo sutarčių skaičius. Todėl reikia kovoti su nelegaliu darbu. Teisėti darbo santykiai nėra minimi šiame pranešime. Be to, kai kurios verslo asociacijos, federacijos pritarė šiam pranešimui. Su EPP kartu mes aptarėme galimybę pateikti kolektyvinius skundus, pavyzdžiui, asociacijoms ir aš nematau, kokios problemos galėtų iškilti dėl šio pasiūlymo. Kokios problemos kyla profsąjungoms? nematau jokių problemų, kadangi daug piknaudžiavimo atvejų yra atskleidusios būtent profsąjungos. Ir mes turime Europoje kovoti su tais, kurie piknaudžiauja įstatymais, juos pažeidžia arba vengia jų laikytis. Kai kuriuose valstybėse yra įtraukiami socialiniai partneriai arba kai kuriuose netgi socialiniai partneriai vykdo darbo inspekcijos funkcijas. Žvelgdama į Vokietiją turiu pasakyti, kad nelegalią veiklą kontroliuojantis inspektoriai taip pat domisi, ar yra laikomasi kolektyvinių sutarčių dėl tarnautojų. Šitas pasiūlymas yra suformuluotas laikantis tarptautinės darbo organizacijos ILO reikalavimų. Aš tikslingai domėjosi jausi darbo organizacijos formuluotomis. Dėl fiktyvinė, fiktyvios verslo veiklos, dėl apibrėžimo ir dėl teisėtos darbo veiklos. Dėl šitų savokų mes galime tartis ir toliau. Mūsų darbo inspekcijos turėtų Europos mastu koordinuoti mokymus. Apie tai klausimuose buvo kalbėta rugsėjo pradžioje. Ir tokių mokymų pageidavo ir darbdaviai. Šiandien po pietų dar tikiuosi sulaukti tam tikrų sprendimo siūlymų, jeigu EPP ir nepritars šiems pasiūlymams, tai norėčiau vis dėlto pasakyti, kad mes daug nuostatų jau išbraukėme ir aš manyčiau, kad šitas mano pateikiamas vertinimas turėtų būti priimtinas. O jeigu mes ne palaikysime šios iniciatyvos, tiesiog padarysime žalos mūsų darbuotojams ir jūs asociacijoms visoje Europoje. Pone Aurį, jūs jau kalbėjote, o pranešėjo, kad tik apibendrino diskusiją. Jeigu trumpai, tai tuomet suteiksiu Jums dar žodį, bet šiaip tai neįprasta praktika. Prašau, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Vienas pavyzdys kad galėčiau iliustruoti, kokia problema man iškyla. Aš manau, kad ponė Oriai, jeigu jūs ir toliau vertinate pranešimą, jūs vėl grįžtate prie diskusijos. Jeigu turite papildomų kažkokių dalykų, kuriuos norėtume perduoti pranešėjais, pasakykite jai po posėdžio. Dabar negaliu suteikti žodį tiesiog pasisakymui, jums sako pirmininkė. Dabar pereisime Štai prie ko balsavimas dėl šio siūlymo vyks rytoj. Tikiuosi, kad iki tol bus rasti kiti kompromisai ir jie bus sustiprinti. Dabar periname prie penkto darbo tvarkės klausimo. Nagrinėsime pono Martino Kasler pranešimą. Tai yra moterų reikalų komiteto iniciatyva rengiamas dokumentas, dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje. Vyksta kompromiso pakeitimų aptarimas. Penkis juos turime siūlymus, tad žodis kolegai, prašau. Pranešių regis nėra. Tad ką darysime? Kelia klausimą pirmininkė. Alors, le PPE étant totalement absent de cette réunion. Na, iš tikrųjų, gaila, kad posėdėje du tik ar trys komiteto nariai dalyvauja. Jie negali, aišku, dirbti už visus. Dabar perėsime prie šešto darbo tarkės klausimo. Suteiksiu žodį Jūtai Šteinruk. Ji aptars pakeitimus ir kompromisinius pakeitimus E, nuomonės projektui, kurį rengiame IMKO komitetui, integruota siuntinių pristatymo rinka ES. elektroninės prekybos augimo skatinimas. O paskui prie penkto klausimo grįšime tada, kai rasime sprendimą, ką turime daryti. Žodis kolegė Jutai Steinruk, kad pristatytų šešis kompromiso pakeitimus ir 25 pakeitimus, kuriuos pateikė kolegos. Prašau. Ja, vielen Dank. Ačiū pirmininkė. 25 pakeitimų siūlymai bus apibendrinami šešiuose kompromisiniuose pasiūlymuose tačiau gavau informacijos, kad mums dar teks glaudinti bendrasias pozicijas. Viename kompromisėme kompromise kalbama apie tai, kad reikėtų suvienodinti vairavimo ir poilsio laiką. Antrajame kompromise yra kalbama apie tai, kad reikia skatinti elektroninę priekybą kaip svarbę augimą skatinančią rinką. Taip pat turėčiau pritarti šiam siūlymui, bet reikėtų prisiminti, kokį poveikį tai turės darbo sąlygoms. Labai svarbu, kad darbo santykiai būtų labai aiškiai e, apibriežti. Dėl mokymų ir kvalifikacijos kėlimo šiame pasiūlyme kalbame apie techninę įrangą. E, GPS-Arbeitgeber wie, also die Unternehmen wie die Arbeitnehmer äh, entlasten. Auch hier geht es um. Palidovinio ryšio informacijos naudojimas. Taip pat yra pasiūlymas dėl socialinių partnerių įtraukimo valstybėse narise. Labai svarbi buvo nuoroda į nepalankių darbo situacijų poveikį darbo e, santykiams. Svarbu, kad užimtų darbo ir socialinės teisės nebūtų pažeistos. Šeštajame pakeitime yra kalbama apie darbuotojus, kurių išsilavinimas yra toks pat ir kalbam apie tai, kad už tą patį darbą jie turėtų gauti tokio padydžio atlyginimą. Dabartinis kompromisas būtų man priimtinas. Dėkuoju pranešėjams už bendradarbiavimą, kadangi laiko turėjom nedaug ir vis dėlto mums pavyko suformuluoti tą man priimtiną kompromisą. Merci. Euh. Dėkoju. Šešėlinių pranešėjų nėra. E, darbo tvarkės pakeitimas šiai situacijai neturėjo jokios įtakos, nes jie turėjo galimybę čia būti. Iš to darau išvadą, kad diskusija baigta, nes kiti kolegos irgi žodžio neprašo, tad balsuosime dėl šio dokumento rytoj. Ponas Kasler priešingai negu sakė APP kolegos Regis ateina į posėdį, tai jo lukterėsime. O tuo tarpu keliaujame prie septinto klausimo. Žodis Adam Kosa, kad galėtų pateikti e, pakeitimus nuomonėje, kuri rengiama Teisės reikalų komitetui. Europos komisijos 7 ir 8 pažangos ataskaitos dėl ES sanglaudos politikos ir 2000 13 metų strateginis pranešimas dėl programų įgyvendinimo 2007-2013 metais. Pone pranešiau, žodis jums, kad galėtumėte pristatyti tuos tris kompromisinius pakeitimus. Žodis jums, prašau. Dėkoju, pane pirmininkė, gerbiami kolegos. norėčiau pristatyti kompromisinius pakeitimus, tačiau pirmiausia, norėčiau pasakyti, kas pasikeitė. Yra keturi gauti kompromisiniai pakeitimai. Jūs esate teisūs. Turime tris kompromiso pakeitimus, plus dar vieną pakeitimą. Praėjusią savaitę vyko posėdis su šešėliniais pranešėjais, tas prosėdis vyko tikrai labai sklandžiai, geranoriškai, tuo būdu mums pavyko pasiekti keturių kompromisinių pakeitimų. Taigi turime keturis kompromisus, kurie apima 20 pakeitimų. Pirmiausia, EPP, ALDE, Žaliųjų ir socialdemokratų pateiktas kompromisas. Jis apima visus svarbiausius aspektus susijusius su deputatais. Kiekviena frakcija pritarė B kompromisui. Tekstas būtų šiek tiek keičiamas, pataisytas, tačiau tos keturios didžiausios frakcijos – pritarė tam, pritarė kompromisui B. Lygiai taip pat su kompromisu C ir D kompromisu ir naujuoju kompromisu. Tas kompromisas pakeis 14 pakeitimą. Aš jau sakiau, jog nereikėjo įvardinti kai kurių šalių, Mes čia kalbam apie tokias problemas, kurios egzistuoja pietų ir šiaurės šalyse. Mūsų kompromiso tekstas geriau atspindi problemą negu pradinis pakeitimas. Ir aš manau, kad pateikus tos keturis kompromisus, mes dabar turime primtiną tekstą visiems nes yra labai svarbu labiau pabrėžti užimtumo skatinimo klausimą. Dėkuoju. Pirmininkė, ačiū. Pone Papadopulo, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiamės tuo pranešimu, džiaugiamės kolegiskose pateiktais kompromisiniais siūlymais. Praėjusią savaitę Strasbūre, man atrodo, mes ratome bendrą vardiklį dėl daugelį kompromisų. Ir labai svarbu nepamiršti jaunimo garantijos ir Europos socialinio fondo. Ir kur pirmiausia nukreipti pagalbą tiems žmonėms, kurie pernelik jauni palieka mokyklą, kurie išeina iš mokyklos, neįgyja reikiamus kvalifikacijos. Šiais krizės laikais yra ypatingai svarbu. Ypatingas dėmesys turėtų būti atkreiptas į gausias šeimas. Arba tas šeimas, kurios savo tarpę turi senų žmonių ar neįgalių šeimos narių. E, socialdemokratams visą tai yra labai svarbus dalykas. Mūsų pakeitime kalbama apie specifines tam tikras priemonės, kad būtų kuriama ekonomikos skatinimo draugiškesnė politika, kad būtų kuriamos tvarios darbo vietos, nes manome, kad siūloma daugybė taupimo priemonių. Ir mes norėjome paminėti kai kurias šalis, nes centrinės ir rytų Europos šalyse, pietų Europos šalyse ir Skandinavijos valstybėse kai kuriuose praktika yra labai besiskirianti. Bet kompromisas buvo pasiektas, šalų, šalių neįvardinti, tačiau kalbėti tarp skirtumus tarp šiaurės ir pietų Europos. Savo pakeitimuose mes bandėme paskatinti vietos e, verslininkus e, kurti darbo vietas, kovoti su socialinė atskirtimi, investuoti į e, didesnį žmonių verslumą. Socialinio fondo lėšos turėtų būti skirtos tam, kad būtų galima paskatinti užimtumą, geresnės kokybės darbo vietų kūrimą ir manyčiau, kad būtina kurint, kurti tokią visuomenę, kuri būtų prieinama visiems. Mes norėjome formuluoti šį beitą sunkiau tos taupimo priemonės šiandien turi prastų pasiekmių e, socialinėje srityje. Kai kuriuose šalyse tai pasireiškia ypač, ypač pietų Europos šalyse. Buvo sutarta atskirai to neminėti, bet galbūt tėme kokiame pranešime šį aspektą galėsim paminėti plačiau. Pirmininkė, dėkoju. Ar yra daugiau norinčių kalbėti? Regis ne. Pone Kosa, jums reikia dar pasisakyti. Elisabeth Schroeder, prašau. Um, ja, ganz kurz. Trumpai. Formuluotės sunkiai sekėsi surasti, tačiau išskyrus C kompromisą, dėl kurio dar neaišku, ar mes e, galime jam pritarti ar ne, kadangi mūsų interesai ten neipatingai atsispindi. Visus kitus kompromisus galime paremti, išskyrus C, kadangi jį dar turėtume geriau aptarti, pagalvoti, ar verta mums jį jam pritarti. Okay. Ar yra daugiau norinčių kalbėti klausimų? Jeigu ne, tai tuomet žodis pranešėjų. Prašau. Köszönöm újra. Pranešėjai. Ačiū. Pasižymiu žaliųjų išlygą ir lauksiu kompromiso siūlymo. Poniai Papadopulų norėčiau pasakyti štai ką. Aš taip pat norėčiau pasakyti, jog stengiausi rasti kompromiso galimybę, tokių kompromisų, kurie padėtų pasiekti e, visų deputatų keliamus tikslus. Neužmirškime, kad čia susidurėme su tekstu, kuris nėra teisėkuros dokumentas. Regio komitetas pradėjo tam tikrą procedūrą, o mūsųgi funkcija yra sutelkti dėmesį į sritis, kur Europos komisija, o vėliau Europos parlamentas galės tarti savo žodį. Tai yra tos rytis, prie kurių turėsime labai aktyviai padirbėti, kad sunkumų liktų kuo mažiau. Taigi turime neteisėkuros pranešimą ir tokio pabudžio dokumentas retai tampa kažkokiu ypatingu tekstu. Tiesiog tai leidžia atkreipti dėmesį į problemą ir aš iš tikrųjų labai tikiuosi, kad mūsų komitetas pateiks savo nuomonę ir kompetitingam komitetui jį pasirodys esanti tikrai dėmesio verta ir tinkama. Fen. Pirmininkė dėkoju, puiku. Baigime nagrinėti šį klausimą. Balsuosime dėl nuomonės ponios Kosa Rytoj, bals, kai vyks balsavimas, ponia Kasler. Ponas Kasler tiksliau atvyko į posėdį. vėluodamas 40 minučių. Tad pereikime atgal prie penktojo darbo tvarkės klausimų. Žodis ponui Kastler, kad pristatytų kompromisus pakeitimus e, pranešimui FAM komitetui dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje. Pone, pradėčiau žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau patikoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais pavyko puikiai bendradarbiauti ir parengėme labai pagrįstą nuomonę šiuo klausimu. Rengdami kompromisus iš esmės susitarėme, nors ir kilo kai kurių sunkumų tam tikrais klausimais. Sakau atvirai apie tai, kadangi rengiant šitą pranešimą, kuriame kalbama apie dokumentų turinčias migrantės ES, susidurėme su problemomis, kai jos atvyksta su vaikais kai jos e, laukėsi, todėl kai kuriems kompromisiems pasiūlymams negaliu pritarti ir e, galvoju pateikti savo pasiūlymus žodžiu. Ir jeigu kolegos ir toliau laikysis kitokios nuomonės, tai aš siūlau tiesiog balsuoti savo nuožiūrą. Iš esmės kompromisų pateikti įvairių frakcijų kokybė mane tenkina ir aš manau, kad jie bus printini ir moterų reikalų komiteto atstovams. Mano Jakonsari. Pane Jakonsari, prašau. Jau, kiitoksia. Dėkuoju. Dėkuoju už galimybę bendradarbiauti su kolega Kasler Labai gaila, kad jūs tik dabar pasakėte, kad vienam iš svarbesnių kompromisų jūs negalėsite pritarti. Iš tikrųjų, negimusių vaikų apsauga yra labai svarbus dalykas. Svarbu ginti e, neščiųjų moterų teises. Taigi, apgindami būtent besilaukiančias motinas, mes galėsime apginti ir negimusių vaikų teisės. Reikia labai aiškiai nurodyti, kokių moterų padėtis yra sudėtingiausia Europoje. Mūsų manimu, tai yra moterų, kurios neturi migrančių, kurios neturi dokumentų. dokumentų. Labai svarbu užtikrinti joms vienodas sąlygas, vienodas galimybės įsidarbinti ir taip pat e, tiesiog kurti savo e, gerbuvi, svarbu, kad jos nebūtų išnaudojamos kaip vergės. Tai būtų didžiulė gėda visai Europai. Norėčiau pabaigai pasakyti kad susidarėme su vertimo programa, problema. Vertėjai visuomet verčia savokas kaip nelegalūs migrantai, tačiau kartais tai yra legalūs migrantai, bet jie neturi jokių dokumentų, tapatybės dokumentų. Į tą aspektą reikėtų atsižvelgti verčiant. Parfait. Um... Šaunu. Ar yra daugiau kolegų norinčių kalbėti šio klausimu? Reikisi, ne? Pone Kaster, ar norėtumėt sureaguoti į kolegės ir konsariai pastabas? Dvišalių pagrindų be abejo galite tai padaryti taip pat. Taip baigėme nagrinėti šį darbo tarkės klausimą. Balsuosime rytoj, kai vyks balsavimai. Aštuntasis darbo tvarkės klausimas. Nagrinėsime mūsų indėlį į Teisės reikalų komiteto darbą dėl reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos. Rezultatai ir tolesni veiksmai. Čia turime dokumentą parengtą komisijos iniciatyva. Kaip žinia, pirmininkų sueigos metu buvo sutarta, kad kiekvienas komitetas, kuris sulauks tų siūlymų susijusių su refit e, komitetu spalio mėnesį, pateiks savo siūlymus rezoliucijos projektui Teisės reikalų komitetui. Ir būtent dėl to mes ėmėmės teikti pakeitimus. Sulaukime 19 pakeitimų, 4 pateikė ECR frakcija. Jie nesiremia Teisės reikalų komitetų tekstu, žalieji pateikė pakeitimus panašiai, kitaip tariant, neatsižvelgdami per nedyg į Teisės reikalų komiteto nuomonės projektą 14 pakeitimų pateikė kolegė Regner. Ji remiasi būtent rezoliucijos projektų, kurį parengė mano minėtas komitetas. Aš, kai žvelgiu į Teisės reikalų komiteto pranešimą, kurį parengė Sajat Karim, Manau, jog yra labai svarbu, kad mūsų komiteto balsas būtų išgirstas, nes, kaip žinote, komisijos komunikatas yra tas dokumentas, kur labai griežtai formuluojama viskas, kas priklauso nuo mūsų, nu, dėl tų dalykų, kas yra mūsų kompetencijos ryčiai, pavyzdžiui, socialinių partnerių vaidmuo ir taip toliau ir panašiai. Mes praeitą savaitę dėl to diskutavome taip pat Mes laukiame siūlymo dėl e, sveikatų sutrikimų susijusių su kaulų sistemos pažeidimais. E, Visą tai, tai yra svarbus dalykai, tos informacijos laukia Teisės reikalų komitetas. Manau, kad pakeitimai, kuriuos pateikė tam tikra grupė gali būti probleminiai. Keturioliktasis pakeitimas. Pirmasis jų yra toks, kai darbo laiko direktyva būtų laikoma labai kompleksiška ir nelankščia direktyva, sunkiai taikoma mažoms ir vidutinėms įmonėms. Manau, kad Šiame komitete buvo atliktas didelis darbas šio klausimu gerokai anksčiau, tad mums bus sunku laikytis tos naujai siūlomos linijos. Pone Makinta ir 19 pakeitime prašo, kad socialiniai partneriai patys imtųsi atlikti poveikio analizę. Na, nežinau, ar galime šiuo tekstu reikalauti tokio dalyko. Nes atsiranda nauja dimensija, žymiai sudėtingesnė dimensija ir nežinia, ar reikia siekti tiek toli. Diskusijas pradėsime, aptarsime šiuos ir kitus klausimus. Pone Regner žodis iš pradžių, ar bus daugiau norėčiau kalbėti, regisi, ne? Čia ba Ori taip pat, Elizabeth Schroeder. Tai štai, visas kalbėtojų sąrašas, tuomet tris norinčius kalbėti kolegas. Kolegiai Regner žodis, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia kalbame apie vieną esminių dalykų. Iš karto norėčiau paminėti ECR pasiūlymus. Jie galvoja, ar nereikėtų subijoti pačią koncepciją. O ta koncepcija remiasi Žako Daloro propaguojama mintimi įsteigti sistemą, pagal kurią socialiniai partneriai tarp šakinių požiūrių susivienytų ir skatintų tarp sektorinį dialogą. Ne tik tai Karim pranešime, bet ir Refit yra siekiama ne tik tai sugrauti egzistuojančią sistemą, bet ir kartu yra siūloma užimtumo komitetui aiškiai suformuluoti savo nuomonę. Dabartinė sutartis, dėl kurios dabar yra diskutuojama, pavyzdžiui, dėl atskirų sektorių socialinių partnerių bendravimo, bendradarbiavimo. Pavyzdžiui, pavyzdys yra pateikiamas kirpėjai, tačiau yra įvairiausių sektorių, apie kuriuos yra kalbama ir siūloma sobejoti tarp sektorinės koncepcijos prival, privalumais. Sprechen soll nicht die Sicherheit und Gesundheitsmaßnahmen refit kontekste yra kalbama apie vartotojų apsaugą. Kalbama ir apie tai, kad įmonėms taptų, tektų kuo mažesnė našta. Tačiau tai neturėtų būti daroma darbuotojų sveikatos apsaugos sąskaita. Todėl mes turėtume matyti tą tarpusavio ryšį labai akivaizdžiai ir be to socialiniai partneriai galėtų nuveikti labai daug, priimant atitinkamas ES teisėkūros aktus. Labai svarbu, už, labai svarbu neatmesti nepriklausomų šalių poveikio vertinimo. Todėl aš esu pateikusi pakeitimų siūlymus, kurių tikslas stiprinti, o nesilpninti socialinius partnerius, o kalbant apie refit, tai reikėtų įvertinti tą spaudimą, kuris yra daromas socialiniams partneriams ekonominės ir finansų krizės akivaizdoje. Dabar stengiamasi silpninti socialinius partnerius, o aš manau, kad juos reikėtų uh, stiprinti. Išimtys mažoms ir vatinėms įmonėms gali būti daromos, jeigu yra tai kaip nors socialinių požiūrių pateisinama. Labai svarbu pasiūsti labai aiškiai žinę apie tai, kad būtina įgyvendinti socialinės partnerystės sutartis, o ne elgtis taip, kaip Austrijoje kai tiesiog aplinkiniais keliais bandoma rasti spragų, kaip apeiti teisės e, nuostatų mm, reikalavimus. Čia ba, oi, dėkoju, ponė pirmininkė. Perskaičiau šį pranešimą ir turiu pasakyti, kad mes pritarėme tam, kas jame atspindėta. Tačiau nespė, net, net nepatikime pakeitimų, mes jas perskaitėme, kai kas iš jų mūsų yra remiama, kitiems nepritarėme. Kai dėl darbo laiko direktyvos ir kolektyvinių starčių ECR nuomonė tu, egzistuoja, bet mes jai nepritarėm. Pritarėme kai kuriems iš pateiktų siūlymų, kitiems pritart negalime, tačiau iš esmės pačiam tekstui pritarėme, manome, kad pasirinkta kryptis yra gera. Ir jeigu įmanoma, reikėtų padaryti viską, kad būtų sumažinta administracinė našta, kad būtų įdėkti standartai, nes jie iš tikrųjų labai svarbu. Tiek būtų labai trumpai. Esetben gyakran előfordul, hogy ö, támogatni. Kai dėl ECR siūlymų šį kartą mes negalime šių siūlymų paremti. Kartais nutinka taip, kad remiame juos, bet šį kartą dėja paremti negalime. Elizabeth Schröter. Kolegė Šrodė, prašau. Ja, mich hätte auch noch interessiert. Aš norėčiau sužinoti, kokiems pakeitimams pritarė pranešėja. Ir taip pat norėčiau pakalbėti apie šią temą apskritai. Ši programa man kelia abejonių, ypač dėl darbo saugos. Jeigu yra laikomasi skirtingų nuostatų dėl darbo saugos. Pavyzdžiui, mažos įmonės neturi numatyti kokios papildomo priemonių, o didžiosios įmonės turi tai daryti, kadangi turi galimybių. Taip elgtis negalima. Darbo sauga ir sveikatos apsauga turi būti vienoda, jeigu žmonės dirba daugmaž tą patį arba vienodą darbą. Tos nuostatos Europos mastu jau yra įtvirtintos, siekiant, kad nebūtų jokių skirtumų ES mastu. Todėl man labai svarbu, kad būtų patikslinta, jog mes nemanome, kad ES siekia per daug reglamentuoti. Mes norime tiesiog išreikšti nuomonę, kad pagal darbo sutartis turėtų būti užtikrinamos vienodos darbo saugos ir sveikatos apsaugos sąlygos. Ir jos išryškėja iš darbo sutarties, bet to tai yra ir viena iš pagrindinių darbuotojų teisių. Man tai yra labai svarbus aspektas ir aš norėčiau tikėti, kad pranešėja lygiai tokio pat, tokio pat požiūrį laikosi. Alejandro Serkas. Kolega Alejandro Serkas, prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, be abejo, dažniausiai profilaktika yra geriau už reikalingą vėliau gydymą, jeigu profilaktikos nebūna. Socialistų frakcija šis klausimas yra labai svarbus. Kaip žinia, ta didžiulė krizė tebekrečia visą Europą socialinė krizė yra dar didesnė negu ekonominė. Ir tai gali turėti takos visai Europai. Visa Europa yra panirusi į krizę. como algo que protege sus vidas, sus derechos fundamentales. Turėtume rūpintis ES piliečių saugumu, turime užtikrinti jų pagrindinės teisės. Turėtume e, ne, nesitraukti, mažindami tos socialinius standartus. Aš žinau, kad daugelis iš mūsų yra Europos bičiuliai, draugai, pritarantis jai. Tačiau yra ir kitokių balsų, kurie norėtų, kad Europa būtų kitokia, bet dauguma mūsų nori humanistinės, vieningos Europos. Galime papulti į visiškos liberalizacijos pastus, turėtume to išvengti. Turime e, išvengti, kad į Europos grįvimą nebūtų įrašytas dar vienas skyrius. Neužmirškime, kad turime dokumentus, turime pagrindinių teisių hartiją, turime Europos tarybą, turime konvencijas, kurias yra pasirašęs Europos Sąjunga. Mes nepradedam nuo nulio. Mes neprašome, kad būtų e, vėl istorija rašoma iš naujo. Svarbu, kad darbuotojai turėtų reikiamas teisės. Darbo grupė dirbs ir toliau, kad būtų galima padaryti teisės aktus lankstesniais, kad būtų galima pašalinti visas kliūtis, kurios nepalengvina įmonių darbo dėja. Tačiau iš tikrųjų nereikėtų žengti nei vieno centimetro atgal, kad ne, ne, nedingtų iš horizontų tas svarbiausias darbuotojų saugumo klausimas. Jeigu jie patiria profesinę kažkokią traumą, jeigu jie susirga, jeigu jiems įvyksta kažkas tokio, svarbu, kad jie būtų tinkamai apsaugoti. Būtent tokios ideologinės žinios mes laikysimės, raginu kitus kolegas labai pagalvoti, nes tas iššūkis iškils mums visiems visose mūsų valstybėse narėse. Jei norime, kad parlamentas būtų pilnas euroskeptikų, dešiniųjų ar kairiųjų ekstremistų ir toliau greukime e, socialinį mūsų ES audeklą, greukime egzistuojančius e, ryšius, o tai yra mūsų ES ramšiai. Pirmininkė, dėkoju. Balsuosime dėl šio klausimo rytoj. Nežinau, ar dar kas norėtų pridėti kokių komentarų, regisi ne. Gal aš galėčiau ir pati kažkiek pakomentuoti, bet dabar stebina tai, kai pažiūriu, kas apimta yra tame komunikate spalio antros dienos, kurį pateikė komisija. Pavyzdžiui, klausimas dėl direktyvos, dėl e, kaulų ir raumenų sistemos lygų neatsispindi siūlyme. Gaila, ir mes niekaip nereaguojame į tą dalyką, bet vėlgi, ko gero, man pačiai reikia užsimti šio klausimu, sako pirmininkė, tada viskas būtų buvę kitaip. Dėl pakeitimų balsuosime rytoj ir tikiuosi, kad pasiūsime teisės reikalų vietoj reikiamą signalą. Baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą, perėmėme prie devintojo. Aš suteiksiu žodį kolegai Sergio Gutierrez Prieto. Jis mums kalbės apie tą 30 pakeitimų, kurių sulaukė jo e, nuomonės projektas Ekon komitetui, ilgalaikis Europos ekonomikos finansavimas. Pone pranešiau, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu nuoširdžiai padėkoti visiems kolegams už atliktą darbą, už pateiktus pakeitimus, kurie pataiso ir pagerina kai kuriuos aspektus. Compromiso que facilite el trabajo de la, de la comisión, pero que con independencia de esos compromisos sí que me gustaría resaltar. Nepriklausomai nuo tų kompromisų, norėčiau pabrėžti vieną svarbų aspektą. También alguna aclaración Lo primero es considerar que, que la... Pradėsiu štai nuo ko. Norėčiau priminti, kad idėja sukurti sąlygas ilgalaikiam ekonomikos finansavimui jau buvo atspindėta ankstesniuose pranešimuose. Ten irgi buvo tik ta pakeitimų. Mūsų supratimu tai padidina finansinės perspektyvos galimybės ilgalaikėje perspektyvoje. Tai taip pat padės įmonėms sumažinti uh, sąnaudas ir tai padės e, jas paskatinti kurti darbo vietas. Turime prisiminti, kad šiame pranešime ypač yra pabrėžiamas ekonomikos ilgalaikis finansavimas, bet mes nesame prieš įmonių finansavimą trumpuoju laikotarpiu. Tiesiog tai padeda geriau atskirti šias dvi savokas bet e, finansuojame numatyti labai trumpam laikotarpiui e, galėtume, tačiau tai paskatintų spekulacijas, e, kurios galėtų būti visai produktyvios. Todėl mes manome, kad to tipo investicijos nėra tokios stiprinančios stabilumą kaip ilgalaikis finansavimas. Mes manome, kad administracijos struktūros turi būtent į šį pastarį aspektą labiau atsižvelgti. Dvyliktasis pakeitimas, kurį pateikė ponė Kasteks, yra labai svarbus. Ten yra priminami iššūkiai kylantis vidutiniuoju laikotarpiu. Ten kalbama apie pereimus energetikos sektoriuje, pereimus skaitmeninėme sektoriuje. Investicijos į šį sektorių turi būti prioritetinės Europos Sąjungoje. Mes todėl ir siekime tokio e, ekonomikos mechanizmo, kuris būtų tinkamai reguliuojamas viešoji administracija turi būtent skatinti tokias investicijas. Buvo pridėta viena dalis, kuri, man atrodo, labai svarbi. ES konkurencijos politika, sakoma, neturėtų kenkti investicijoms. Priešingai turėtų tapti jų stimuliavimo šaltiniu. Taigi, iš tikrųjų, tekstą pagerinti dar, kaip matote, galima buvo. kalbama apie mažų vidutinių įmonių finansavimo problemas, kadangi ne visi vienodai gali gauti paskolas, kai jų prireikia. Tarp valstybių narių net keturis kartus gali siekti skirtumai tarptų mažų vidutinių įmonių. Matome, kad visur mažoms vidutinėms įmonėms finansavimo šaltinių rasti sunku - 80-90 procentų tų visų paskolų pasima didžiosios įmonės Ir tai yra ta problema, kuri iškyla iš tikrųjų labai e, skaudžiai, ypač mūsų regionuose. Buvo pateikta serija pakeitimų, kur siūlomi sprendimai šiais ryčiai. Džiaugiamės tuo. Nes labai svarbu, kad mažų rytinių įmonė, įmonių priklausomybė nuo bankų mažėtų. 70 procentų finansavimo E, yra suteikiama tradiciniais būdais. Mes manome, kad tai yra pernelyg didelis procentas ir būtina jį sumažinti. Mums svarbiausia yra štai kas, kad finansavimo mechanizmai pasitarnautų refinansuoti tiems įsipareigojimus, kurie jau egzistuoja. Mūsų taip pat reikalaujama geresnio koordinavimo, didesnės harmonizacijos tarp ES taisyklių ir valstybių narių taisyklių. Komisija turgi kiekvienu atveju atsižvelgti, kokia yra marža, kuri leidžia užtikrinti tą koordinavimą. Man atrodo, kad visa tai yra geras pagrindas parengti gerą pranešimą, visi pakeitimai E, yra susijęs su mums labai svarbiais prioritetiniais klausimais, kurie jau buvo numatyti ir pradinėme tekste. Manau, kad pasiekti gero konsensuso nebus sunku artimiausiamis dienomis. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Sarija Esaja e pavaduoja šešėlinį EPP pranešėjį, pona Ungarino ir paskui Phil Benjau. Prašau, kolegė, žodžiu. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Kolegos pranešėjo vardu norėčiau išreikšti jo nuomonę šiuo klausimu. Jis norėjo išryškinti kai kuriuos aspektus susijusius su nuomonės siūlymais dėl finansavimo. Mūsų komitetas nagrinėjo šiuos klausimus ir siūlė lab, lab, užtikrinti, kad būtų tinkamai būtų įgyvenimos nuostatos atgaivinančios ekonominė, ekonomiką. Iš tų 30 pakeitimų, kurie buvo pasiūlyti, mūsų šešėlinis pranešėjas mano, kad dauguma iš jų yra susijęs su ilgalaikio finansavimo strategija skirta uh, mažoms vatinėms įmonėms uh, šalia finansavimo iš bankų ir įtraukiant kitas finansavimo galimybės bankus ir taip pat panaudojant ilgalaikį turtą, siekiant suderinti fiskalinę politiką su ilgalaikė įmonių finansavimo strategija. Siekiant apsaugoti darbuotojus, reikia sukurti tinkamą darbo aplinką, aplinką apskritai surasti darbą, kad būtų galima atgaivinti mūsų ekonomikos veiklą. Daug pasiūlymų nagrinėja tas pačias temas ir todėl jis mano, kad politinės frakcijos dėl šių pakeitimų lengvai susitars. Benjom? Ačiū, pirmininkė. Aš manau, šitas nuomonės projektas yra nuoseklus. Iš esmės atspindi tą išreikštą pasitikėjimą, ypač pakeitimų forma, ko gero ilgalaikių finansavimo ir trumpalaikio finansavimo aspektai turėtų būti tarpusavį sudarinti, nebūtinai kalbant apie ilgalaikio finansavimo privalumus ir trumpalaikio trūkumus. Tačiau kita vertus turto įvertinimo e, pastanga yra labai sveikintina, bet aš manyčiau, kad pirmiausia reikės sutelkti dėmesį į tikslus, kai kalbama apie ilgalaiką finansavimą Konstatuojamoje nuomonės dalyje, aš manyčiau, reikėtų paminėti inovatyves finansavimo formas, ypač kalbant apie naudą, kurią galėtų gauti vartotojai ir apskritai piliečiai. Taip pat reikėtų daryti, e, reikėtų pagalvoti, ar verta sutikti su siūlymu dėl nuordos į nekilnojamą turtą išbraukimo Aš manyčiau, kad čia galėtų kilti pakankamai daug ginčių ir todėl galvoju, kad šioje srityje taip pat egzistuoja tam tikras augimo potencialas Europoje ir aš, ir aš manau, kad nekilnojimas turtas taip pat gali duoti tam tikrų augimo paskatų, todėl nereikėtų jo išbraukti iš finansavimo projektų sistemos. Dabar e, norėčiau pakalbėti apie siūlymą supaprastinti prieigą, gauti finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Aš manau, kad tai yra priimtas pasiūlymas. Dėkoju, yra daugiau norinčių kalbėti kolegų, jeigu ne. Manau, kad kolegį pavadavusi šešėlinį pranešėją galės perduoti jam, kas buvo pasakyta čia. Ar yra daugiau norinčių kalbėti šiuo klausimu? Reikisi, ne? Gal pranešėjas norėtų dar apibendrinti? Prašau, žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems kalbėjusiems kolegoms. Mes iš tikrųjų sutarėme ir tai išplaukia iš abiejų kalbėjusių kolegų minčių, sutarėme dėl to, kad reikia numatyti kitą finansavimą, ne tik bankų įmonėms. Eh, eh, Tau ką lemia tradicinė, aišku, bankų sistema, kuri užtikrina finansavimą. Yra tokių mechanizmų, kuriais ES nepakankamai naudojamasi. Ir dėl to kyla tam tikrų nesklandumų. Atskiruose sektoriuose irgi ne viskas vyksta vienodai. Pavyzdžiui, nekilnojamo turto sektorius yra ypatingas. Aš Ispanijoje mačiau, kaip sprogo nekilnojamo turto burbulas. Kitose regionuose problemų buvo panašių, kai nekilnojamas turtas buvo vertinamas per nelyg brangiai Tai taip pat turėjo įtakos ir socialiniam būstui. Tačiau mes manome, kad renovacija gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Manau, kad iš esmės mes sutarėme. Noriu dar kartą padėkoti kolegoms už pasisakymus. Ačiū tiems, kas pateikė pakeitimus, kurių dėka tekstas tikrai pagerėjo. Dėkoju. E, merci. Pirmininkė, ačiū. Balsuosime. Tiksliau, gruodžio 5 nagrinėsime kompromiso pakeitimus, dėl nuomonės balsuosime sausio 9 dieną, gruodžio 9 dieną. Ekon komitetas savo nuomonę tą e, žodį tars sausio 20. Baigime nagrinėti šį darbo atvarkės klausimą, periname prie dešimtojo. Žodis Martin Kastler dar kartą. Jis pristatys tos 27 pateiktus pakeitimus jo nuomonės projektui, čia rengiamas nuomonės projektas IMKO komitetui, vidaus rinkos problemų sprendimų tinklas Solvit. Pone Pradžiau, žodis jums. Ja, vielen dank. Dėkuoju. Aš manau, kad e, galėsiu tiesiog trumpai pasakyti, kokia situacija. Aš norėčiau padėkoti visiems 27 pakeitimų autoriams galbūt pavyks iškristalizuoti tris grupės. Tai kalbant apie vidaus rinką, apie asmenys su negale, apie galimą pagalbą joms, taip pat e, apie e, migruojančius darbuotojus, apie jų pensijas, socialinį draudimą ir taip pat svarbiausius darbo santykius, konfliktų sprendimą per Solvit tinklą. Aš manyčiau, kad tas tinklas kol kas dar nėra pakankamai žinomas, nepakankamai e, išplėtoja savo veiklą. Kolegos e, minėjo, kad šią prasme dar reikėtų pagerinti informavimą, bet to galbūt tokią informaciją būtų galima skleisti e, per ES piliečių metus. Aš manyčiau, kad tie 27 pakeitimų siūlymai galėtų būti apibendrinti E, trim keturiais kompromisiniais pasiūlymais ir aš tikiuosi, kad visos frakcijos sutiktų su tokiu siūlymu. Iš tikrųjų, šią nuomonę mes norėtume dar kartą mm, mm, tiesiog paraginti, reklamuoti šitą Solvit tinklą ypač prisimindamas Jezovieckos pranešimą ir komandiruojančių darbuotojų problemas, tai turime suprasti, kad socialinio dempingo klausimai galėtų būti sprendžiami be kita ko ir per Solvit tinklą. Todėl aš džiaugčiausi, jeigu jūs pritartumėte mano pasiūlysimiems kompromisams ir kad piliečiams būtų numatyta galimybė valstybėje narėje ne tik tai kreiptis į teismus, bet ir gauti paramą bei konsultacijas per šitą tinklą. Dėkoju. Ar yra norinčių kalbėti? Pone Valdakino. Regis prašo žodžių. Ponės Beniau taip pat nori kalbėti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Faktas yra štai koks. Kaip sakė pranešėjas, galime paremti daugumą pakeitimų, kurie buvo pateikti. Daugelis tų pakeitimų turi tikslą padidinti Solvit tinklo matomumą. E, pirmiausia, interneto dėka, nes tas tinklas būtų susijęs su kitais ES portalais. E, administraciniai komitetai, socialinio saugumo sistemos e, turėtų būti tos, su kuriomis solid sistema būtų sujungta. Piliečiams tai būtų proga jausti ES institucijas arčiau, nes piliečiai galėtų pasinaudoti solvit sistemą. Tai yra tas dalykas, kurį iš tikrųjų reikia paremti. Kai dėl to, kad e, jog ši tarnyba taptų matomesnė, iš tikrųjų irgi reikia imtis priemonių. Tai yra iš tikrųjų įdomus dalykas. Nuomonės projekte yra teikiamas siūlymas valstybėms narėms imtis iniciatyvos vystyti solvit centrus nacionaliniu lygmeniu. Tai taip pat gali padėti būti arčiau piliečių tuo pat metu. Aš manau, kad tai turėtume paremti. Tačiau reikėtų, ko gero, daugiau pakeitimų jo galėtume įsitikinti, įsitikinti, kad dabartinės problemos, kurios, kurias jau išsprendė solvi tarnybos, e, neliktų neišspręstos. Mums reikia kompromiso dėl to, kaip pranešėja sakė, dėl E, tarp valstybinio tam tikro reguliavimo. Mums reikia specialaus dėmesio. Tam tarp valstybiniam reguliavimo klausimui. Būtina užkirsti kelią diskriminavimui ir panašiems dalykams. Būtina turėti tinkamai parengtą tinklalapį, o E, šis tinklapis turi būti pasiekiamas netgi ir neįgaliems asmenims. Mes e, galime visada ieškoti sutarimo dėl solvit. Ir dėl to, kaip galima būtų šį tinklą pagerinti, kad galėtume suteikti geresnės paslaugos visiems ES piliečiams. Ačiū, kolega Kilbinijau. Yes, uh, uh, I'm, I'm... Ačiū. Aš Marijos Harkin vardu kalbėsiu. Ji negalėjo atvykti į šios dienos posėdį. Marija norėtų padėkoti pranešėjui už puikų darbą, rengiant šitą nuomonę. Jinai pritarė iš esmės kolegų pakeitimams, Baldekino pakeitimui dėl prieinamumo matomumo ir galimybės naudotis Solvit centro teikiamomis paslaugomis. Ji taip pat mano, kad reikia gauti informaciją, teikti informaciją apie teisės ir taip pat skleisti informaciją apie galimybę išspręsti ginčius ne, ginč, ne teismo keliu. Taigi labai svarbu skleisti informaciją piliečiams apie Solvit privalumus. Marijana taip pat e, pritarė Zlovieckos e, pasiūlymui dėl to, kad reikia 14 metais organizuoti visuomenės informavimo kampanijas ir ji taip pat dėkoja už galimybę sėkmingai bendradarbiauti su šešėlinės pranešėjais. Mm. Ačiū. Pone Kasler, norėtumėte apibendrinti? Dėkoju. Dėkoju už tą e, santrauką, kurią pateikėte Harkin vardu. Dėl matomumo abejonių nekyla, iš tikrųjų per mažai piliečių žino šitą e, ginčių sprendimo galimybę. Aš visada rekomendavau kreiptis į šitą tinklą, naudotis juo ir iš tikrųjų tas, kas pasiekė mano pavyzdžių, tas buvo patenkintas. Be to aš įrašiau į pranešimą, teikdamas, kad šita iniciatyva turėtų būti decentralizuojama. Mes siūlome Solvit regio variantą, tai yra visą tą tinklą labiau priartinti prie regionų, prie piliečių ir taip padidinti šio tinklo matomumą. Taigi dėkoju už nuorodą į Solvit Regio. Merci. Labai ačiū. Pakeitimus kompromisinius dėl šio dokumento svarstysime gruodžio 17 dieną, balsuosime paskui. Šį darbo tarkis klausimą nagrinėti baigiame. Pereiname prie 12. Suteiksiu žodį Phil Benjon. Jis pristatys 22 kompromiso pakeitimus. E, darbuotojų finansinis dalyvavimas paskirstant įmonių pelną. Dabar pirmininkaus komiteto vicepirmininkė Elizabeth Schroeder. Uh, yes, uh, thank you, thank you, Chair. Um, we had our first shadow. Dėkoju, įvyko pirmasis šešėlių pranešėjų susitikimas uh, praėjusią savaitę, kitas vyks rytoj. Mes atnaujintus kompromisus pasiūlymus išsintinėjome šiandien, ruoždamiesi rytojaus šešėlinių pranešėjų posėdžiui. Nežinau, ar visi gavote, ar buvo išsintinėta. Aš tai patikrinsiu. Norėčiau padėkoti kolegoms už labai konstruktyvų pirmąjį šešėlinių pranešėjų posėdį. Mums pavyko susitarti dėl kompromisinių pasiūlymų esmės per trumpą laiką ir, manau, atsižvelgėme į visas iškilusias abejones. Aš norėčiau informuoti tik tai apie kai kuriuos kompromisinius pasiūlymus, kadangi kai kuriuos mes priėmėme be didelių e, ginčių. Gavau du performulavimo pasiūlymus iš SMD dėl T ir V kompromisinių pasiūlymų, kuriuos pateikė žalieji. T kompromisinis pasiūlymas turėtų skambėti taip, kad reikėtų raginti, invite darbuotojus ir taip toliau. Taip pakeičiant tekstą būtų sudaryta galimybė darbuotojams nebūtinai patiems įsitraukti į tą valdymą. Dėl V kompromisų mūsų kilo e, daugiau diskusijų dėl taip vadinamojo 29 režimo, iškilo abejonių kai kurių valstybėms ir buvo siūloma atsisakyti tam tikrų prieštaringų uh, E, formuluočių, tačiau kaip ten bebūtų, aš palūkėsiu rytojus posėdžio ir bandysiu tada apsispręsti. Ja, die nächste Rednerin. Dabar kalbės Evelina Reina. Ačiū pirmininkė. Iš anksto užbėgdama už akių norėčiau padėkoti pranešėjui už konstruktyvų darbą. Būtent dėl to kalbėsiu trumpai Jisai minėjo 29-ąjį režimą arba sistemą kaip didžiausią problemą. Mes pabandėme, pabandėme išsi, įsigilinti į ateities perspektyvas ir konstatavome, kad 29-ojo tosios sistemos arba režimo taikymas tiesiog yra nustumiamas į šalį. Taigi, mano manimu, nereikėtų toliau pritarti tai 29-ojo režimo taikymo idėjai. Aš bent jau manyčiau, kad reikėtų taip pasielgti. Praėjusią savaitę pranešėjas minėjo, kad buvo e, pateikti kompromisiniai pasiūlymai dėl T ir V e, pakeitimų. Aš manyčiau, kad mums pavyks rasti bendrą vardiklį aptariant šiuos kompromisų pasiūlymus. Sarisaja ir aš pateikėme e, taip pat pasiūlymus dėl 24-25 punktų. Mes siūlėme štai tokį tekstą ir sakėme, kad jam dabartiniam nepritarėme. Čia yra parašyta, mano, kad šitą poveikį galima pat sustiprinti, jeigu e, institucijos labiau įtrauks darbuotojus, turint omenyje, kad darbuotojai nebūtinai yra pasirengę dalyvauti įmonės valdyme ir stiprinant įmonės konkurencingumą. Mes turėjome omenyje ne tik tai darbuotojus, kurie neturi galbūt pakankamos kompetencijos, bet gali būti ir tokių atvejų, kad ir darb, darbdaviai, kapitalo savininkai turi turėti tam tikro tikrų žinių arba tikrų gebėjimų, ne tik tai darbuotojai. Aš manau, kad dėl šio klausimo reikėtų dar mus padiskutuoti ir susitarti. Kas dar? Savo frakcijos vardu taip pat norėčiau paneš, padėkoti pranešėjai ir atkreipti dėmesį į tą 29 režimą. Mes nenorėtume tiesiog konfliktų vieni su kitais. Mes ieškome ne alternatyvos šiam e, režimui, bet pasitelkiant gerąją praktiką galbūt e, numatyti galimybę naudotis tuo režimu, galbūt paraginti juo naudotis, galbūt dėl tam tikrų motyvų tiesiog informuoti, kad tai yra režimas, kuris yra pasiteisinęs. Daugiau atrodo pasisakymų dėl šio pranešimo nėra, todėl baigiamasis žodis pranešėjui. Norėčiau Regner atsakyti dėl paskutinės minties. Ji sakėte, kad mes pakeitėme tos dalies tekstą. Ten, kur kalbama apie kompetenciją arba žinias. Aš tikiuosi, kad mes iš tikrųjų jau pakeitėme šitą tekstą, jūs turėtumėte su tuo sutikti. Aš nenorėčiau uh, išsamei diskutuoti apie tą 29 režimą, aš tiesiog manau, kad reikėtų pagalvoti apie tą tarptautinį modelį, kuris būtų taikomas, o kaip geroji praktika šitas režimas yra pasiteisinęs. Aš nemanau, kad mums reikėtų sakyti visos sukauptos gerosios praktikos, darydami, dar, darydami nuorodą į 29 režimą. Šitas trys skirtingos nuomonės diskusijoje galbūt galės surasti vis dėlto bendrą sprendimą, gernant tekstą. Aš vis dėlto tikiuosi, kad pagerinus pakeitus tekstą rytoj sustarsime. Aš manau, visi turime vilties, kad jums pavyks susitarti. Turėjau pridurti, kad laiko dar yra, kad balsavimas dėl šio pranešimo vyks ne rytoj, o gruodžio penktąją. Tai yra, iki to laiko dar turite pakankamai daug laiko susitarti, o plenarinė sesija bus balsuojama sausį arba vasarį Ir dabar siūlau baigti aptarimą šių klausimų. Prisijėmė iki 13 darbo tvarkės klausimo, jis nebus aptarinėjimas, jisai atidedamas rytojui. Ir bus aptariamas kaip paskutinis darbo tvarkės klausimas rytojaus posėdžio metu. Bent jau tai buvo susitarta su pranešėja kad tai bus paskutinis rytojos darbo tvarkės klausimas. O tai reiškia, kad šiandien baigiu paskelbti, galiu paskelbti posėdžio pabaigą ir palinkėti Jums gerą vakarą.